Next... Noriu pakviesti visus e, aptarti kitą e, dokumentą, tai yra parlamento pranešimo projektas pasiūlymo dėl Europos parlamento rekomendacijos tarybai dėl galimo Europos demokratijos fondo įsteigimo tvarkos, ilgas pavadinimas. E, dokumentas yra svarbus Europos parlamentui, nes Šis klausimas nekarta aptarinėtas visai neseniai kartu su Lenkijos užsienio reikalų ministru Sikorskiu, kuomet mes jam pateikėme abejonės savo dėl pradinių tarybos pozicijos idėjų. Mes norime, kad fondas būtų veiksmingas, lankstus ir skatintų demokratinius pokyčius, nes e, kasdien matome, kad tai yra būtina. Ką tik pas mus lankėsi du ambasadoriai, tam tikrus klausimus surengėme. Tai yra ateities būsimasis ambasadorius Sudane ir Demokratinėje Kongo Respublikoje, įvadinama Demokratinė Respublika, tačiau, man atrodo, jiems reikia dar paramos e, kuriant demokratiją, tačiau ir daugelį kitų šalių demokratijos fondas būtų svarbus jo veikla. Mūsų pranešėjas yra ponas Grafas Lamstorfas, kuris e, pasiliks čia ir pervims pirmininkavimo funkcijas, kai aš turėsiu išeiti. Ir čia taip pat turime šelnius pranešėjus įvairių ekspertų, ypač e, ponas Stanovskis, Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas, kuris pasisakys Norėčiau parašyti kalbėti gana trumpai ir tiksliai, nes neturime per daug laiko. Tačiau tikiuosi, kad diskusija bus įdomi. Ir pirmiausia, ponia Malgožata Vasilevska, kuri yra demokratijos ir rinkimų stebėjimų skyriaus Europos išorės veiksmų tarnyboje vadovė. Prašom. Ačiū. Man labai malonu kalbėti šio klausimu išorės veiksmų tarnybos ir Mačiovas Paplovskio vardu. Reaguodami į pasikeitimus į pietus nuo Europos Sąjungos ir e, dėl išliekančių iššūkių rytuose, vyriausiai galiotinė kartu su komisija gegužės mėnesį patrengė bendrą komunikatą reakciją į besikinčiančią padėtį kaiminėse šalise. Europos Demokratijos fondo įsteigimas paremti demokratizacijos procesus kaiminėse šalise yra e, viena naujoviškiausių idėjų pateiktų šiame komunikate. Užsienio reikalų taryba išreiškė savo paramą ir pritarimą šiam fondui savo išvadose patvirtintose Birželio 20 dieną, o praėjusios savaitės išvadose, tai yra gruožio pirmos išvadose, užsienio reikalų taryba patvirtino savo paramą Europos demokratijos fondui ir e, paragino greitai imtis veiksmų jam įsteigti. Valstybės narės šiuo metu aptarnėja deklaraciją, kurioje būtų numatyti svarbiausi Europos demokratijos fondo elementai. Svarbiausi pasiūlymo elementai jau aptarti su atitinkamomis komisijos tarnybomis, kabinetais ir su Europos parlamentu, ypač užsienio reikalų e, vystimos ir žmogaus teisų pakomitetėje. E, išorės veiksmų tarnyba konsultavosi su pilietinė visuomenė, e, tyrimų institutais ir politiniais fondais. Svarbiausias tikslas visą laiką yra sukurti priemonę, kuri turėtų aiškios papildomos vertės ir prisidėtų prie esamų priemonių bei politikos ryčių, ypač e, Europos kainystės politikos ir 2009 e, metų užsienio ministrų tarybos išvadoms. Svarbiausia principai yra tokie. Fondas iš pradžių daugiausia dėmesio skirs kaiminėms šalims, tačiau neturėtų atmesti galimybės, kad ateityje jis galėtų reaguoti į pereinamosius procesus ir politinės iššūkius kitose e, vietose. E, fondo įgaliojimai bus griežti, tai bus finansavimo mechanizmas kylančiams politiniams ir socialiniams judėjimams, e, jaunimo judėjimams, kitiems politinėms e, organizacijoms, kurios veikia aktyviai perinamaisiais laikotarpiais arba kovoja už demokratiją savo šalise. Taigi tai yra demokratinės erdvės perinamosios laikotarpiuose kūrimo priemonė. Tai yra svarbiausias elementas, kur fondas gali prisidėti palyginti su kitaime, kitomis esamomis priemonėmis. Fondas turėtų veikti kaip privati nepelno organizacija, E, priimdama sprendimus nepriklausomai, įtant ir finansavimo sprendimus. Idealiai fondas veiktų toliau nuo e, valstybių narių ir ES institucijų. Sprendimus reikėtų priiminėti greitai ir lankščiai. Ir tai būtų svarbiausias fondo elementas. Tai yra galimybė užpildyti spragą e, tarp esamų priemonių fondas e, taip e, galėtų sukurti pagrindinę pridėtinę vertę. Tačiau Europos institucijos, ypač Europos parlamentos, būtų įtraukti e, valdant fondą valdyboje, kuri prižiūrėtų fondo veiklą. Fondas turėtų bendrabiauti su kitais partneriais, politiniais fondais, pilietinės visuomenės organizacijomis, siekiant užtikrinti nuoseklumą, bet taip pat ir pasinaudoti jų patirtimi ir darbų konkrečiose vietovėse ir vengti dubliavimas. Fondas pats nustatys savo finansinės ir sutartinės taisyklės, tačiau turime užtikrinti, kad fondas pasiektų balanso tarp e, teisingo finansinio valdymo, skaidrumo ir atskaitomybės ir kita vertus veiksmingumo, lankstumo ir greito lėšų paskirimo. Dėl ES fondų tai aišku, kad būtų taikomas Europos finansinis reglamentas. Tikimės, kad fondas iš pradžių bus finansuojamas e, valstybių narių įnašų ir ES lėšų. Manau, kad dabartinis pasiūlymas apima svarbiausius elementus, e, leidžiančius valstybės narėms sustarti dėl tikslų, e, įgaliojimų ir svarbiausių veiklos principų. Kitos techninės detalės turės būti sutartos vėliau e, įkūrus e, darbo grupę ir mes tikimės, kad Europos parlamentas dalyvaus e, darbo grupės veikloje taip pat. Dabar tikiuosi išklausyti jūsų reakcijų, komentarų ir idėjų ir man labai malonu paskelbti, kad ponas Matijus Popovskis atvyks pas mus maždaug 12 valandų ir mielai atsakys jūsų klausimus. Much, uh, Labai ačiū už uh, tikslų trumpą pristatymą. Dabar noriu paprašyti pono Krištofą Stanovskį, Lenkijos uh, užsienio reikalų viceministrą, pateikti savo nuomonę. Ačiū, ačiū už kvietimą, dėkoju už skirtą laiką aptarti paramą demokratijai ir Europos demokratijos fondo idėją galvodami apie Europą Lenkijoje, mes suprantame, kad Europa yra demokratijos šaltinis. Tai yra vieta, kur demokratija gimė ir turbūt nėra geresnės erdvės aptarti e, paramą demokratijai negu kad Europos parlamente. Tai yra E, visuotinio sutarimo ir diskusijų Europoje kūrimo vieta. E, tačiau norėtume užtikrinti, kad šiais laikais ir būtent šiuo metu e, Lenkija pirmininkaujant taryboje matome, kad reikia naujoviškų sprendimų ir naujų, naujoviškų priemonių tiek kai galvojame apie ekonominius klausimus, bet taip pat ir kai kalbame apie e, užsienio santykius su kaiminėmis šalimis ir e, labiau nutolusiamis valstybėmis. Europos e, demokratijos fondo idėja buvo aptarta jau, buvo aptarinėjama jau bent pusę metų ir pareikšta daug pastabų, pritarimo pasiūlymų iš valstybių narių, bet taip pat ir Europos institucijų, kurios aptarė, koks būtų geriausias būdas užtikrinti, kad kalbame apie kažkokią papildomą pridėtinę vertę. Europos e, demokratijos fondo esmė būtų užtikrinti papildomą vertę mūsų santykiuose su tomis šalimis, kurios e, kovoja už demokratiją, ir stengiasi gauti galimybių daugiau sprendimų priimti už save. Kai kalbame apie Europos demokratijos fondą, tai ypač daug dėmesio skiria na, dėmesio Šiaurės Afrikai, Arabų pavasariui, tačiau man labai malonu e, čia būti šalia panas Vilipskos. E, e, šalia pono Veličkos, e, su kuriuo seniai draugaujame remdami Baltarusijos demokratėjimą. Mums reikia šio fondo įvairioms šalims ir Šiaurės Afrikai, ir kitoms, ir tokiams šalims kaip Birma matome, kad yra vietų tokių kaip Birma, kur reikia e, ieškoti daugiau galimybių demokratijai. Viso pirmininkavimo metu mes mąstame apie Europos demokratijos fondą ir e, Lenkija stengiasi būti, kaip galima būti, daugiau proeuropietiška. Tai yra, norime įtraukti tiek valstybės narės, tiek institucijas į šį procesą. Be jokios abejonės, kad Europos parlamento vaidmuo, ypatingas vaidmuo, taip pat išvės veiksmų tarnybos vaidmuo yra ypatingai svarbus šios iniciatyvos sėkmiai. Kaip jau čia buvo minėta, priemonė turėtų būti taikoma greitai, lankščiai, veiksmingai ir padėti įkurti pluralistinius diskusijas pradėti pluralistinės diskusijas tose šalise ir visuomenėse, kur nėra pakankamai laisvos, laisvės ir pluralizmo. Buvo labai svarbu e, numatyti ES vaidmenį, e, pastebėti ES e, vaidmenį kai kalbama apie e, BRICS šalis, naujasias šalis donorės, pavyzdžiui, Kinija, Indija, Brazilija, mes galvojame, koks turėtų būti mūsų vaidmuo. Prisėmė atsakomybę už bendradarbiavimo su mūsų partneriais plėtojimą e, šalia esančiomis valstybėmis ir toliau esančiomis šalimis. Ir užtikrinant, kad žmogaus teisų pagrindai, pagrindinės žmogaus teisės tiek čia būtų gerbiamos ir remti tokias politinės jėgas ir tokius politinės jėgas ir veikėjus, kurie pritarė pluralizmo ir demokratijos idėjoms ir yra pasirengę uh, bendradarbiauti, kuriant demokratijos galimybės savo šalyse, savo visuomenėse. Todėl mes ir pritarėme Europos demokratijos fondo idėjai ir todėl mes tikime, kad tai turėtų būti bendra tiek valstybė narių, tiek Europos institucijų idėja. Labai ačiū. Thank you very much, uh, Minister, and I'm very happy that... Ačiū, ministrė. Ačiū, kad pristatėte ir Europos parlamento vaidmenį. Tikiuosi, kad demokratiškai e, išrinktas parlamentas vaidins visiems priimtiną vaidmenį demokratiškoje visuomenė. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Veličkai, Baltarusijos organizacijos atstovui. Ačiū. Prieš pradėdamas kalbėti apie Europos demokratijos fondo idėją, norėčiau padėkoti už kvietimą man dalyvauti šiame posėdėje. Ir norėčiau savo pasisakymę pristatyti kontekstą Baltarusijoje, padėti Baltarusijoje ir pakalbėti apie tai, kas vyksta socialinėje srityje. Dažnai Baltarusija yra nagrinėjama kaip e, pavyzdinis atvejis, bandant šešinį, ką reiktų padaryti, siekiant užtikrinti demokratijos, uh, demokratinius pokyčius ir dažnai tai nepasitvirtina, tai, tai nepavyksta praktikoje. Vertindami Europos demokratijos fondo atsiradimą, e, norime priminti, kad nuo 2010 pavasario prasidėję įvykiai destabilizavo padėtį ir dabartinę padėtį galima būtų apibūdinti kaip šaltas pilietinis karas, kuris nepaprastai suskaldė visuomenę. Taip pat stebime bandymus visiškai suvaržyti žmo, žmonių teisės, žmogaus laisvės. Ir tai galėtų būti, pavyzdžiui, pavyzdys to, tai nauji įstatymai dėl visuomeninių, dėl viešų susibūrimų, mitingų. Visą tai dabar labai griežtai ribojama. Ir piliečiai, norintys surenkti kažkokį renginį ar pasinaudoti demokratijos mechanizmais, turi labai daug e, etapų įgyvendinti. Ir kartais tokia veikla yra prilyginama nusikalstamai veiklai, kriminaliniai veiklai. Taip pat Baltarusijos demokratiški veikėjai, mąstytojai, filosofai šiandien ir sudaro Baltarusijos pilietinę visuomenę, nes visuomenė yra labai susiskaldžiusi, kur bet kas, kas veikia nepriklausomai, gali būti vartintas kaip pilietinės visuomenės narys. Kita vertus, reiktų suvokti, kad Baltarusijos pilietinė visuomenė mažai susijusi su, su, su, su, su die, paprastai žmonėmis, taip yra. Dar vienas dalykas. Nepriklausomų nepriklausomas jėgas sudarantis, e, sudarantos dvi jėgos, tai yra politinė opozicija ir pilietiniai veikiai, pilietinės visuomenės veikiai labai e, yra nutolę, jie nelabai pasitikė vien, vieni kitais ir nėra užmesgę bendarbiavimo. Toliau, išteklių klausimas. Uh, šiuo metu Baltarusijos demokratinės jėgos gali naudotis, gali tikėtis finansavimo tik iš tarptautinių fondų. Es teikiamas, sakykime, finansinė parama pastaraisiais metais labai padidėjo, tačiau tik nedidelę jos dalį galima panaudoti demokratizacijos procesams, nes, pavyzdžiui, NSLA E, norint panaudoti, reikia oficialiai registruotis. Pastaraisiais metais ypač geras dalykas buvo rytų partnerystės iniciatyva, tai paskatino dinamiką pilietinėje visuomenėje. Tai taip pat e, mums parodė, kad kai ką galima pakeisti, taip pat, gal, kad galima kurti, plėtoti santykius su Europos institucijų, sąjungos institucijomis ir kurti pilietinės visuomenės forumą ko mes tikimės iš Europos demokratijos fondo šiuome kontekste? Tas, to fondo mandatas turėtų apimti demokratizacijos klausimus, nes vietos valdžia dažniausiai e, e, imasi šių klausimų Europos žmogaus teisų plėtojimo instrumentas yra skirtas konkrečiai sričiai, o demokratinių vertybių sklaida yra būtina platesniu mastu. Antras Europos demokratijos fondas gali paremti novatoriškus sprendimus, ne tik standartinius. Mano šaliai reikia novatoriškų sprendimų, nes įprastiniai standartiniai sprendimai nepasiteisinama, bent jau šiuo laikotarpiu ir tas fondas galėtų prisidėti, paskatinamas tokius procesus. Trečias dalykas. Nepriklausomi veikėjai, kur, kurie nepriklausomas veikimas, nepriklausomas nuo biurokratinių procedūrų, bet taip pat galimybės sparčiai veikti. To tikimės iš Europos demokratijos fondo. Tai užtikrintų pridėtinę vertę mums ir, ir jis turėtų palaikyti e, kitus ES mechanizmus, nekonkuruoti ne, ne su jais. Ko mes tikimės iš to fondo? Bent jau dabar yra akcentuojama, kad jis daugiau dėmesio skirtų vidaus veikėjams. Nes tik sustiprinus vietos. E, vietoje veikiančias jėgas mes ką nors pasieksime. Gal turime jėgas, kurios galėtų paskatinti demokratiškus pokyčius. Taigi, kokius iššūkius tam fondui mes išvelgėme? Daugiau finansavimo demokratizacijos procesams tokioje, tokioje šalyje kaip maniškė nebūtinai reiškia, kad demokratizacijos bus. Svarbiausias klausimas, kaip pasiekti pažangos, kaip ją užtikrinti. Ir tai tikriausiai sudėtingiausias klausimas. Toliau, jeigu kalbame apie paramą demokratinėms jėgoms, kas yra tos demokratinės jėgos? Kaip jas tiksliai identifikuoti? Kokios paramos joms iš tikrųjų reikia? Ir kaip tą paramą sutvarkyti taip, suteikti, kad ji iš tikrųjų sustiprintų demokratinius veikėjus šalyje? Dar vienas dalykas. Man atrodo, per pastarosius metus labai aiškiai galima buvo stebėti tokiais atvejais kaip Beletsko bylos svarstime. Kaip spręsti skaidrumo ir saugumo klausimų dilemą? Nes mes norime apsaugoti veikėjus, kurie ateitie galėtų gauti paramos iš demokratijos fondo. Ir dėja buvo atvejų, jų kuomet saugumo klausimas nebuvo tinkamai išspręstas, nes daugybė ne, įprastinė skaidri procedūra, kuri yra įprasta vakarų Europos valstybėse ir kurios pagi, norėtume ir mes, dėja <clears throat> e, sukėlė riziką, su, sukėlė rizikingą situaciją tiems demokrati, demokratiškiams tiems e, aktyvistams. Vertinant viską iš mūsų perspektyvos, norėčiau paminėti dar keletą dalykų. Reikėtų užmėgsti, įvesti struktūrinio dialogo principus ir sukurti vietinio koordinavimo sistemą su, su vietos veikėjais, kuriant programas, Manau, kad fondas tikrai sustiprėtų, jeigu tas bendravimas vyktų nuolatos ir vietos, jeigu vietos veikiai nebūtų laikomi vien naudos gavėjais. Taip pat būtina parengti kriterijus, kurių pagrindų bus iš, at, atrenkami e, veikėjai, aktyvistai, kuriems būtų e, skiriama parama. Reiktų vengti demokratinių aktyvistų dezintegracijos, taip pat vengti kon, jų konkuravimo. Tai būtų labai blogai. Mes stebėjome tokią situaciją rytinės partnerystės kontekste, kuomet ta partnerystė buvo rengiama ne dėl iškeltų iniciatyvų. Baltarusija politiniai e, sluoksniai ir pilietinė visuomenė ne, neturi bendros strategijos. Pavyzdžiui, Armenijoje vyko tikra konkurencija, buvo konkuruojama dėl to, kas atstovaus šalį. Toliau noriu paminėti pasiūlytą politinę iniciatyvą dėl trijų ramščių fonde. <clears throat> Iki tranzitinis. Tai, tai yra trys ramščiai. Tai šalis iki persitvarkymo, šalis išgyvenančios persitvarkymą ir šalis po persitvarkymo įgyvendinimo. Mm. Ir paskutinis dalykas. Manau, kad reikėtų įtraukti svarbiausius demokratiškus atstovus šalise, kuriems teikima parama, į to fondo architektūrą. Galbūt jie galėtų dalyvauti konsultacijose, teikti patarimus, nežinau, kaip, kokia konkrečia forma, kokioje struktūroje tai galėtų vykti ekspertų grupė, reagavimo grupė, bet būtų gerai, kad tai ta, ta, ta tokia. Tie atstovai būtų ž, ž fondo struktūroje. Dėkuoju už tos sudėtingus klausimus, kuriuos palėtėte ir už pasiūlymus. Ir taip pat norėčiau padėkoti viso parlamento vardu už svarbę veiklą, kurią jūs vykdote. Dabar norėčiau iš atviros visuomenės instituto atstovę ponę Žaklin Bey e, pasisakyti, o paskui steiksiu žodį ponui Lamstarf. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju visiems parlamento nariams už galimybę susitikti su, su šio komiteto nariais. Aš pabandysiu daryti viską, kad kalbėčiau kiek įmanoma trumpiau. E, kalbėsiu e, fondo vardu, Europos demokratijos fondo vardu, kuris dirba kuris jau kelis dešimtmečius dirba kuris yra kūriamas, kad, kad būtų sustiprinta kad būtų sustiprinta demokratija. Taigi mes turime padaryti viską, kad būtų sukurta pridėtinė vertė. Ir iš tiesų kol kas mūsų laukia labai daug užduočių ir mes turime E, su, suvokti, kad ES institucijos jau veikia žmogaus teisų srityje, tačiau mes turime suvienyti tas pastangas. Ir buvo išsakyta daug pasiūlymų, kad mes kaip Europos e, demokratijos e, fondas galėtume atsižvelgti į vietos veikėjų poreikius ir gerinti vietos visuomenių situaciją. Norėčiau pabrėžti e, keletą principų, kurie galėtų užtikrinti tokią paramą. Visų pirma, reikia suvokti, kokie yra vietiniai poreikiai ir, ir, ir vietos darbo tvarkė. Taip pat, kalbant apie jau egzistuojančią ES e, paramą. Reikia suvokti, kad artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos regione e, reikia e, suvokti tos visuomenės jautrumą ir mes turime palaikyti ne tik valdžios atstovus, bet ir e, to, tų regionų aktyvistus, kad būtume kad galėtume efektyviai veikti, mes Mes turime siekti partnerysčių su vietos organizacijomis. Mes taip pat turime e, siekti, kad e, strategija būtų neprimesta iš ES biurokratų. Mes pridarėme e, daug įvairių priemonių siekiant politinių pokyčių praeitėje. Praeitėje daugiausia balsų buvo girdima iš išorės. E, ir ne tik interneto žurnalistai, bet ir profsąjungų veikėjai buvo tarptų, kurie galvoja apie šią naują agentūrą. Taigi naujų lyderių profsąjungų remimas yra svarbus. Ir kalbant apie pridėtinę vertę, tai yra tos grupės, kurios ne tik tiesiogiai gauna naudos iš esamų priemonių. Tai pavyzdžiui, parama pagal Europos demokracijos fondą galėtų būti per e, stipendijų teikimą disidentams, kad jie galėtų pastudijuoti Europos demokratijos procesus, parama žiniasklaidai, diasporai ir tyrimų organizacijoms, kurios dažnai susijusios su kylančiomis politinių partijų struktūromis. Fondas turėtų būti nešališkas, jo parama turėtų būti skirta remti demokratinės sistemas ir kultūras, o ne remti laimėtorius. Taigi reikia vengti ideologinių sąsajų, nediskriminuoti, e, teikiant paramą. Jeigu ES remtų, pavyzdžiui, kažkurią konkrečią partiją Egipte praėjusiais mėnesiais ir ta partija būtų žmonės e, atmetę, būtų tikra nelaimė. Taigi reikia Organizacija struktūroje numatyti saugiklius, pavyzdžiui, e, rotuojančią valdybą. Ir taip mes kaip atviros visuomenės fondai, būtent tokią struktūrą mes naudojame vengdami interesų konfliktų ir skantydami skaidrų sprendimų prieimimą dėl to, kokius projektus remti. Ketvirta, svarbu e, e, skirti dėmesio perinamojo laikotarpio kontekstui. Sekretariatas galėtų turėti žmonių, kurie pažįsta e, regioną ir galėtų pasiūlyti konkrečius veiksmus. Ankstesni kalbėtojai kalbėjo apie tris e, e, perinamo laikotarpio etapus pavyzdžiui, yra valstybės ir partijos susileimas, kaip, pavyzdžiui, Rusija arba Gruzija, ar yra tai yra užsara šalis kaip Baltarusija, ar postkonfliktinė situacija, kaip, pavyzdžiui, Libijoje. Ir kokiu reikėtų intervencijų konkrečiais atvejais. Na ir pagaliau, ankstesni kalbėtojai kalbėjo apie lankstų e, rizikos prisimėjimą, naujoviškus veiksmus. Tie būdvardžiai nedažnai naudojami viso, visuomenės e, veikėjų kai kalbam apie esamus e, ES instrumentus. Tikriausiai suprantate, apie ką aš kalbu. Norėtume, kad e, e, demokratijos fondas būtų ne paskutinė priemonė, o pirmoji priemonė. Ir pritariu pranešėjui, kad tai yra iniciatyva, kuri gali paskatinti aukti kitas iniciatyvas ar partnerystės, panaudojant kitas ES priemonės. Nors fondas gali prisidėti prie žmogaus teisų komisaro darbo, ypač kai kalbame apie e, žmogaus teisų apsaugą. Kad būtų patikimas fondas turi, turėtų nebūti artimai susijęs su institucijomis. Veikiai turi jausti, kad ši institucija susijusi su ES, tačiau nėra jos kontroliuojama. E, išorės veiksmų tarnyba ir e, valstybių narių atstumas nuo, šios, nuo šio fondo gali padėti uh, valstybės narėms išvengti irgi tam tikrų interesų konfliktų. Šito ir baigsiu. Pirmininkė, labai ačiū. Pirmininkas sako. Dabar lauksime stebuklo, kad būtų įvykdyti visi kriterijai. Tai aišku, tačiau aišku, pradėti turime nuo aukščiausių siekio, pamatysime, kaip viskas vyks tikrovėje. Dabar norėčiau uh, perduoti pirmininkavimą ir suteikti žodį ponui Lamsdorfui, kuris yra pranešėjas šiame komitete. Tada pasisakys jis, po to šešėliniai pranešėjai ir kiti parlamento nariai, buvęs parlamento pirmininkas ir tikiuosi, kad įvyks konstruktyviai diskusija. Na, o Lenkija ir po to pirmininkausianti Danija priims mūsų rekomendacijas, tikėsimės ir turėsime galimybę pritarti fondo įsteigimui kaip labai svarbiai priemoniai ne tik kitoms šalims, bet ir ES pačiai. Pač, prašom, grafė Lansdorfai. Ačiū, ponė pirminkė. Pirmiausia, noriu padėkoti svečiams už dalyvavimą šiame posėdėje. Labai svarbu išklausyti ir tų žmonių balsus, kurie e, e, dirba tą darbą, kurį mes norime paremti per šią e, naują priemonę esamomis priemonėmis ir reikia apsispręsti, ką galėtume geriau daryti ateityje. Dėkuoju poniai Vasilevskai, ponui Stanovskai, ponui Veličkai ir kitiems. Taip pat noriu padėkė, padėkoti šėlimas pranešėjams už jų konstruktyvų įnašą, konstruktyvų požiūrį. Taip pat noriu padėkoti komitet, vystimosi komiteto ir moterų reikalų klausimų kolegoms, kurie pateikė savo nuomonėmus, pateikė pasiūlymą, apie kuriuos dar pagalvosime, rengdami savo rekomendaciją. <clears throat> savo pastabas turi, norėčiau pateikti trimis dalimis. Pirmiausia, noriu priminti, kodėl aptarinėjama iš vis e, šio fondo idėja. Antra, pristatyti rekomendacijos projekto svarbiausius dalykus. Ir trečia, trumpai pakalbėti apie Europos parlamento vaidmenį fondo steigime ir jo tolesnėje veikloje. Pirmiausia, noriu priminti, kodėl aptarinėjame šią klausimą. Kalbėjome apie ES pasirengimo trūkumą remiant e, demokratijos siekiančias jėgas. Nenoriu to kartoti, Džeki labai diplomatiškai mums priminė apie tai dėl tam tikros susierzinimo atsiradusio dėl to, kad mūsų institucijos ir priemonės nesugeba sureaguoti į pokyčius e, kaiminėse šalise. Dabar turime galimybę aptarti tai ir sukurti galbūt kažką naujo, galbūt e, netradiciško, kas galėtų padėti sustiprinti taip pat mūsų pasitikėjimą tarptų žmonių, kurie kovoja už demokratiją ir e, išvengti tam tikrų dabar esamų suvaržymų. Čia idėją aptarėme todėl, kad norime sukurti organizaciją, kuri galėtų reaguoti greičiau ir lankščiau, kuri būtų mažiau biurokratiška ir <clears throat> su paprastinėsnėmis procedūromis. Tai nėra priemonė skirta pakeisti ar dubliuoti kitų priemonių darbą. šis priemonė turėtų prisidėti prie esamo darbo bendradarbiavimo konsultacijų būdu. Žmogaus teisų priemonė e, padarė nemažai ir ta priemonė yra mums brangi ir mes ją toliau remiame. Tačiau jos įgaliojimai yra riboti, gana ilgos procedūros ir tai e, daro poveikį jos galimybėje veikti. Priemonių reforma būtų sveikintina, tačiau žmogaus teisų priemonė ir toliau išlieka atskira priemonė e, nuo demokratijos fondo. Taigi mūsų idėja yra e, steigti parmą tiems, kurie iki šiol jos negaudavo ir tai papildytų, e, aišku, mūsų darbo tvarkę skirtą demokratizacijai. Ir ponas Velička tai aiškiai išdėstė, jog paklausa tokiam dalykui yra. Kokie yra svarbiausi rekomendacijos dalykai? Bendri principai, kuriant fondą, būtų sinergija ir papildomumas e, esamų priemonių ir programų atžvilgių. Toks fondas turėtų teikti e, pagal kontekstą pritaikytą lankščią savalaikę paramą vietos veikėjams su galimybė greitai keisti programą. Tai, tai būtų subsidijų mechanizmas B regioninio ar vietos biurų. Tačiau su viską gerai žinančių ir informuotų sekretorėtų čia Briuselėje, išorės veiksmų tarnyboje. Todėl svarbu, kad fondas būtų e, įsteigtas Briuselėje. Jis turėtų teikti tiesioginės subsidijas ir e, jas nukreipti per nevyriausybinės organizacijas ir kitus fondus demokratijos fondas turėtų būti skirtas plačiai naudos gavėjų grupiai, ypač įskaitant svarbiausius politinius veikėjus, pavyzdžiui, atsirandančias politinės jėgas, besikūrinčias e, politinės partijas, nevyriausybinės organizacijas, e, žurnalistus, e, žiniasklaidą apskritai. Taigi, veiklos mastas gana platus. Jis turėtų veikti pagal paprastą subsidijų mechanizmą mes nenorime jokio kofinansavimo ar reikalavimo e, finansavimą skirti ir partneriams taip pat, kad būtų teikiama fondo parama. Struktūra bus labai svarbi. Aš tikiuosi, kad bus įmanoma sukurti fondą kaip hybridinę struktūrą, turint galvoje, kad tai būtų organizacija, kuri, kurioje būtų balansas tarp autonomijos ir atskaitomumo. <clears throat> Manau, kad tai iš tikrųjų yra labai svarbu ir išskirtų šį fondą tarp kitų ir jo veikla būtų labiau sutelkta palyginti su dabartinėmis institucijomis ir priemonėmis. Baigdamas noriu trumpai pakalbėti apie parlamento vaidmenį. Manau, kad toks balansas, kurį apibūdinau, gali būti pasiektas įtraukiant parlamentą. ES indėlis į fondo biudžetą turėtų būti teikiamas laikantis ES finansinių taisyklių ir priežiūros. Be to, Europos parlamentas turėtų turėti plačią politinę priežiūrą tos veiklos, kurią vykdys fondas, kaip sakiau anksčiau, kitame kontekste. Ne dėl institucinių priežasčių, o dėl to, kad šis parlamentas yra demokratikai išrinktas, ir politikai čia žino, kas yra demokratija. Manau, kad parlamento e, narių įtraukimas į valdybą galėtų užtikrinti politinį balansą ir galėtume e, pateikti savo įnašą, apibrėžiant politinės ir strateginės fondo gairias. Dar turėsime aptarti, kaip parlamentas bus e, susijęs su vykdomuoju komitetu. Taip pat manau, kad parlamento įtraukimas suteiktų fondui legitimumo ir skaidrumo. Ir malonu, kad išras veiksmų tarnyba paskelbė šiandien, kad e, parlamento nariai būtų darbo grupės nariais, e, kur, na, darbo grupės, kuriai kurus e, išras veiksmų tarnyba pagal tarybos išvadas. Manau, kad parlamentas gali pasiūsti signalas, kad jis pasirengęs konkrečiai ateityje dirbti dėl fondo detalių Ir tai yra, aišku, ir mūsų rekomendacijos projekto rengimo dal, e, e, e, dalis irgi atsispindi čia. Dabar norėčiau paprašyti šešėlinių pranešėjų, kuriems skiriama padidintas pasisakyti. Pirmiausia, kolega, kuris pakeičia EPP kolegą, tai bus Hansas Petris, Hansas Gertas Petringas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tik iš jūsų sužinojau, kad e, pavaduoju ponę Saifį. Nežinau, ką ji būtų pasakiusi, bet man susidarė įspūdis, kad e, visi reikalai jau pajudėjo, aš nenoriu pasisakyti prieš šį projektą, tačiau vis tik turiu keletą klausimų. Aišku, mes visi pasisakome už demokratijos palaikymą ir kad vyksta mūsų bičiuliai iš Baltarusijos, ar kai yra kalbama apie įvykius arabų šalise. E, aš buvau visose e, tų šalių, daugumoje tų šalių, ypač Baltarusijoje, ten lankiausi kelis kartus. Todėl visuomet kyla klausimas, jeigu mes norime padėti demokratijai, ar mes pasitelkėme tinkamas priemonės. E, pone Lamsdorf, jūs kalbėjote apie ES priemonę demokratijai ir žmogaus teisėms. Ir Kila klausimas, ar ši priemonė pasitvirtino ir kodėl mes dabar turime kurti naują priemonę, tai yra tą Europos demokratijos fondą. Mes kūrėme naują struktūrą, e, tarp vyriausybinę struktūrą ir man, man susidaro toks įspūdis, kad valstybės narės turės skirti lėšas tam Europos demokratijos fondui. Tada iškyla klausimas, kiek kas turės prisidėti ir aišku priežiūros bei kontrolės klausimas. E, aš išgirdau, kai ponas Lamsdorf sakė, kad kontrolę turėtų vykdyti Europos parlamentas. Nežinau, ar tikrai taip, bet bent jau bet kokiu atveju reikia tos kontrolės. E, toliau kitas dalykas, kas bus paramos, e, ištulė, paramos gavėjas aišku, kad tai turėtų būti pilietinė visuomenė e, tose e, valstybėse, kurios yra remiamos. Tačiau aš norėčiau parekomenduoti, kaip Konrado Adenauer iš fondo iš Vokietijos e, buvęs pirmininkas, kad yra daug fondų, kurie turi patirties darbo tose šalise. Ir jūs E, ir todėl negalima pamiršti ir tų fondų. Todėl manau, kad būtent mes, Europos parlamentas, turėtume siekti sukonkretinti visą šį procesą Ir galiausiai baigdamas norėčiau pasakyti visos sąlygos, visi pagrindiniai principai, pagal kuriuos veiks Europos demokratijos fondas, e, jie turėtų būti įtakojami mūsų Europos parlamento, todėl norėčiau mus visus tam paskatinti. Dėkoju ponė Peterink, dėkoju už tą paskatinimą, padrasinimą, mes tą ir darysime. Toliau kolegė Veronik Dekaiser, kuri kalbės socialdemokratų vardu. Je ne remplace personne. <laughs> Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat pranešėjui. Pritariu ir siūlymui palaikyti naująją sampratą, naują nu, koncepciją, kurią išreiškia frakcijos. Taip pat pritariu mintims, kad tai turėtų būti lankstesnė priemonė, kurią būtų galima panaudoti šalise pergyvenančiose demokratiškus pokyčius, panaudoti veikėjams, aktyvistams paremti. Ir nežiūrint tai, kiek priemonių mes jau turime, tai vis tiek būtų naudingas įrankis. Taip pat noriu paklausti, na, kreiptis į poną Pioteringą ir paklausti apie pridėtinę vertę ir kokio tos priemonės ir kokio, kaip, kaip ko tiksliai mes siekiame, koks būtų tikslus apibrėžimas. Noriu akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, turime, čia kalbame apie Europos e, Sąjungos lėšas ir atsižvelgiant į mūsų įgyvendinamas kompetencijas, koks bus parlamento vaidmuo šiame ar parlamentas bus atstov... Tikriausiai mes e, e, dalyvausime rengiant rekomendacijas, gairias ir e, tikrinsime, kaip panaudotos lėšos. Mums turės būti atsiskaitama, bent jau tiek, čia minimumas. Tačiau reikia e, nepamiršti ir politinės pusiausviros. Parlamentas sudaro skirtingų frakcijų atstovai. Ir ta priemonė, tas fondas neturėtų būti apsunkintas, tačiau jam tenka aiškios užduotis. Toliau, manau, kad egzistuojantis instrumentai neturėtų nukentėti dėl, šios naujos, dėl šio naujo fondo atsiradimo. Iš jų neturėtų būti atimti lėšos. Jeigu yra lėšų ES biudžete, tai norėčiau paklausti, iš kur tie pinigai Taip pat, iš kur bus paimti pinigai, ar iš Europos žmogaus teisų iniciatyvos? Nes tai dar nebuvo paaiškinta ir man atrodo, kad negalime niekaip susilpninti kitų instrumentų. Toliau, e, susitelkimas į vietos veikėjus, aš tam pritariu. Tačiau e, žinome iš patirties, kad, pavyzdžiui, kas mums padės išsiaiškinti, kas yra tie aktyvistai, polit, e, vietoje veikiančios es delegacijos. Nes visi dirbantis vietoje turi daug patirties ir žinių, tai aišku, tuo reiktų pasinaudoti. Taigi, kaip mes, gaus, mes gausime informaciją? Puiku. Lėšų perkelimas, lėšų skirstimas tam mes siūlymams čia mes nebūtinai pritarsime, nes tas to, to naujo fondo lėšos neturėtų būti prieinamos nei konkrečioms partijoms, nes mažose valstybėse paprastai yra mažai, mažiau fondų. Daugelis tų fondų yra vokiški, tra, tradiciškai veikiantis. Taigi, mes norime, kad e, ta informacija būtų gaunama iš nevyriausybinių organizacijų arba iš atviros visuomenės fondo ir būtent skirta vietos veikėjams, vietiniams aktyvistams. Barbara Lochbiller. Thank you. Uh... Pone Lochbiller, ačiū pirmininkė. Žaliųjų frakcija pasiūlė nemažai pakeitimų šioms rekomendacijoms ir esu dėkinga už tai, kad dauguma jų buvo atžvelgta, jos buvo įtrauktos. Ir tik dėl vieno pakeitimo, kur mes manom, matome, kad dubliuojasi funkcijos su EDIHR instrumentu, mes reikalausime, dar teiksime pakeitimų. Norime daugiau informacijos ir noriu žuoti klausimą, į kurį neišgirdau atsakymo. Uh, e, užsienio reikalų ministrų tarybos išvadose buvo pasakyta, kad reiktų, darbas turėtų būti atliekamas sparčiai, tačiau, jeigu teisingai suprantu, reikia dar daug padaryti ir tiksliai suformuluoti, apibriežti, ko, ko, kokiems tikslams pasitarnaus tas demokratijos fondas ir koks, kokia yra jo pridėtinė vertė. Taip, aš suprantu, kad jis turėtų e, leisti sparčiau reaguoti ir ponas Velička sakė, kad kad, kad tai, tai, tai reikštų didesnės sumas nei, atskiri, nei atskiros dotacijos iš žmogaus teisų instrumento. Kalbėjote apie novatoriškus aspektus. Puiku, tačiau. Ar jūs matėte, kad tai bus novatoriška duoti didelės, lėša, didelės sumas lėšų atskiram žmogui, o ne pilietiniai visuomeniai? Apie tai tikriausiai irgi ne, bus daug informacijos žiniasklaidoje. Atviros visuomenės fondas, kritika Europos biurokratijai, taip jį pagrista. Bet noriu pasakyti, kad šią savaitę nevyriausybinės organizacijos šis pasaulio e, komentuoja na, tą europinę sistemą ir siūlo, kaip ją tobulinti. Aš manau, kad ateityje ji tikrai bus patobulinta ir aš tikiuosi, kad mes greitai rasime atsakymus į šiuos klausimus. Dėkoju. E, kolegė Lochpiller, toliau kolega Angurakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad aš taip pat labai ryštingai pasisakau už šį Europos demokratijos fondą. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad mes čia kol kas kalbame apie potencialų steigimą, e, būsimą steigimą, todėl man kyla klausimas, kodėl mes taip dėlsėme. Juk mes darėme e, labai daug, e, ėmėmės labai daug svarbių veiksmų, Ir aš žinau, kad, kad to, tokia institucija, toks fondas tikrai gali būti labai svarbus. Mes čia turime kalbėti būtent apie e, demokratijos palaikymą, e, bet negalime, kalbė, bet negalime toleruoti agresyvios imperialistinės ES politikos e, tesimo. Nes iš tiesų E, mes tarsi nieko naujo ir nesiūlome. JAV taip pat turi savo fondą ir mes žinome, kokie to fondo veiklos rezultatai. Pagalvokime apie Prancūziją, socialistų partijos e, susi, konfliktus su kitomis partijomis. Beje, ten, beje taip pat žinome, kad JAV e, finansuoja daugelį neteisėtų judėjimų. Todėl aš nenoriu toleruoti tokio elgesio, kai bus tik kišamasi į valstybių vidaus reikalų politiką. Ir manau, kad mes neturime kurti papildomų administracinių struktūrų, e, kurias e, turėtų finansuoti valstybės narės. E, aš norėčiau paklausti, ar mes galime užtikrinti ES užsienio reikalų politikos nepriklausomumą. Manau, kad šitas, kad šitas naujas fondas tik tai dar labiau paaštris sudėtingą situaciją ir ne, neduos nieko naujo ir nieko gero. Dėkoju toliau kolega Andžiai Džip. GJIP. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponia pirmininkė. Kai kurie pasisakymai atspindėjo norą sukurti naują priemonę. Kiti sako, kad e, šiai priemoniai nėra ką veikti, nėra tinkamų tikslų ir yra įtarimo, kad e, ji galėtų kištis į valstybių vidaus reikalus. Aš manau, kad ši priemonė turėtų būti naudojama tose šalise, kurioje, kuriuose nėra demokratijos, kur demokratija tik tai leidžia pirmosius daigus. Ši priemonė turėtų padėti pilietiniai visuomeniai. Remti vertingas iniciatyvas. Ir jeigu sutartume dėl tokio principo, būtų lengviau ir padaryti išvadas. Aš suprantu E, kai kurių išsakytą neramą. Žinau, kad e, ši priemonė turėtų būti papildanti priemonė prie kitų jau esančių. Ir šiame preliminarime etape ir e, grafo Lamsdorfo pasiūlymuose aš nematau jokio dubliavimosi pavojaus blavimasis Europos priemonė demokratijai ir žmogaus teisėms ar kaiminystės politikos priemonė. Pranešėjo tekstas yra aiškus. Jis visiškai aiškiai sako, kad priemonė turėtų remti tvarę demokratiją, ji turėtų būti naudojama ten, kur demokratija, demokratijos daigai tik vyksta. Ji turi būti naudojama tokiu būdu, kad e, nekliudytų kitoms priemonėms veikti ir e, paremtų kaip galima daugiau e, žmonių ar organizacijų ir turėtų tiesiogiai nukreipti finansavimą jiems. Panas Viliška mums visiškai aiškiai pasa, išsakė, kur slypi pavojai. Ponas Beleckis yra mūsų komitete lankęsis ir jis yra pavyzdys to, kas ir kur, kur yra e, to skaidrumo pavojai kai pasakai, kam skirtos lėšos, e, tiem žmonėms atsiranda problemų. Jam atsirado problemų po to, kai jie apsilankė komitete. Taigi, turime leisti, kad e, tam e, fondui veikti greitai, tačiau taip pat ir diskretiškai. Ačiū, turiu panas Kovalis. Labai ačiū. Dėkoju, man atrodo, kad Pirmoji tokia išvada, kurią būtų galima padaryti iš mūsų diskusijos, yra, e, kad kiek įmanoma greičiau reikia imtis pirmųjų priemonių, e, pabaigti jas sėkmingai ir todėl man labai gila, kad šiame projekte nekalbama apie biudžetą, o biudžeto projekte e, mes band, randame lėšas panašiems instrumentams, tačiau nėra skirta sumos Europos demokratijos fondui. Todėl kyla klausimas, kodėl. Toliau dvi su turiniu susijusios pastabos. Pirmoji iš jų e, susijusi su jaunimu. Mes turime siekti e, demokratijos judėjimų tasos, tačiau matome, kad jos yra susijusios taip pat ir su technologijų e, plėtra ir taip pat turime bandyti padėti kurti darbo vietas jaunimui, nes e, matome, kad jie susiduria, jauni žmonės susiduria su problemomis e, ir jie netu, ne, neturi darbo, jiems sunku pradėti, pradėti visuomeninę veiklą. Manau, tam turėtų pasitarnauti šitas naujasis instrumentas. Man labai patiko tai, ką pasakė ponas Petering, Peteringas. E, man atrodo, kad Adenauerio fondas yra puikus pavyzdys, kuris puikiai stengiasi padėti spręsti problemas. Ir manau, kad mes savo demokratijos fondų turėtume įrodyti, kad mes e, galime pateikti veikiančio modelio pavyzdį. E, mes turime e, atsisakyti atskirų partijų ideologijos ir kurti bendrą priemonę. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar pasiūlyčiau, e, kad nors ir mūsų diskusija yra labai gyva ir įdomi, bet vis tik tai vertėjams taip pat reikia išeiti į pietų pertrauką ir todėl siūlyčiau mūsų diskusijos dalyviams dabar trumpai apibendrinti diskusijos rezultatus. Ačiū. Noriu atsiprašyti, nes ponas Pahovskis išvyko į svarbų susitikimą Europos taryboje ir atsiprašau jo vardu. Noriu padėkoti ponui Grafui Lamsdorfui už puikų pranešimą, taip pat šešėliniams pranešėjams išorės santykių <clears throat> tarnybos vardu už paskatinančią išsame analizę ir už mm, tai, kad sureagavote į šį pasiūlymą. Ir man atrodo, kad mes iš esmės sutarėme dėl daugelio dalykų. Tai tikrai džiugu. Ir tai taip pat atspindi. Tai reiškia, kad visi šią iniciatyvą džiaugiasi. Taip pat tai reiškia, kad ta priemonė tikrai yra reikalinga ir kad, reikia, kad yra nemažai spragų dar šioje srityje, kurias reikia užpildyti. Tai, tai atskleidė, pavyzdžiui, Afrikos šalių kova už demokratiją. Iš tikrųjų, reikia detalesnės informacijos rengiant tą instrumentą. <clears throat> Ir be abejo, Europos parlamentas nebėjo besąlygiškai dalyvaus šiame darbe ir proceso eigoje galima būtų imtis kitų klausimų. Taigi Europos parlamento vaidmuo mums atrodo galėtų būti ne tik toje darbo grupėje, bet Europos parlamentas taip pat galėtų prižiūrėti to fondo veiklą. Finansavimas niekada neplanavome, kad fondui lėšos būtų paimtos iš e, demokratijos žmogaus teisų instrumento, tas instrumentas vaidina labai svarbu vaidmenį ir mes, ne, na, mes galbūt reikia tobulinti jo veiklą, bet <clears throat> yra spraga, kurios negalime užpildyti su ta priemonė ir todėl reiktų Manome, kad tas naujas demokratijos fondas turėtų padėti išspręsti tas problemas. Svarbiausia yra nesuklaidinti naudos gavėjų, E, tiesiog teikti na, pradinės lėšas žmonėms, kurie bando organizuotis ir taip, ir, ir, ir kurie bando užtikrinti pluralistinę demokratinę erdvę. Ir kai jų veikla įsibėgėja, Ar tai būtų jaunimas, ar žurnalistai, ar aktyvistai, kai jau jie, jų veikla sustruktūrizuota, jie gali pretenduoti į finansavimą iš Europos demokratijos žmogaus teisų instrumento ar iš kitų šaltinių. Taigi mūsų galva tie fondai nesidubliuotų, būtų užtikrintas ir papildomumas ir pridėtinė vertė. Konsultacijos ir bendradarbiavimas su kitais veikėjais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir politiniais fondais. <clears throat> Yra daugybė patyrusių žmonių, kurie teikia paramą, padeda persitarkimų laikotarpiu ir manau, kad mus, mes galėtume iš jų pasimokyti. Uh, um, Ačiū už tokį naudingą apibūdinimą. Norėčiau užbaigdamas padėkoti sekretoriato darbuotojams, visiems, kurie suorganizavo šį susitikimą ir noriu pasakyti, kad toliau dirbsime. Rekomendacijų projektas. Jį toliau tobulinsime su kolegomis. Nori... Prieš užbaigdamas posėdį pasakyta, kad pakeitimus rekomendacijoms reikia pateikti iki gruodžio 15 kitos savaitės. Ir jeigu kas nors turi kokiu nors raštiškų pakeitimų, jas reiktų atsiųsti kitos datos. Kitas Komiteto posėdis bus Strasbūre pirmadienį pusę septynių vakare, dalyvaujant e, vyriausiai galiotiniai komisijos vicepirmininkiai. Ačiū visiems už tai, kad atėjote ir viso gero.